told me about that. Give him we have regard. to talk about it. Colleagues, we now move to... Kolegos, dabar pereiname prie balsų paaiškinimų dalies. Kalbėsiu gimtają kalbą, vertėjų labui. Taigi pirmasis pranešimas, dėl kurio bus pasiaiškinimų dėl balsavimų, tai yra Ponios Kinyčiai pranešimas, procesinės garantijos baudžiamosios bylose įtariamiems ar kaltinamiems vaikams. Pirmiausia, ponė Morvai. Atsiprašau, ponė pirmininkė, tokiu metu neįmanoma kalbėti. Jūs neklausote, kadangi kalbatės pats su kažkuo ir taip pat kiti parlamentarai nesiklauso. Taigi, manau, būtų Europos piliečių pažeminimas dabar liepti man kalbėti. Taigi, prašau palaukti, kol Mm, nusistovės tvarka ir ramybė, prideranti parlamentarui kalbėti. Tokiomis aplinkybėmis kalbėti aš negaliu. Taigi prašyčiau pa pasakyti e, parlamento nariams, kad išeitų iš salės, jeigu nori kalbėtis asmeniškai ir palaukti, kol bus įmanoma toliau vykdyti darbą. Um, already... Pone Morvai, aš jau palaukiau kelias minutės, galiu, pasakyti, galiu padaryti taip, kaip jūs ir prašėte, nes jūs esate teisi. Kolegos, prašyčiau tęsti pokalbius už šios salės ribų. My... Prašyčiau paraginti savo paties frakcijos nares, Anelį, Sofiją. Uh, eh, išeiti iš salės ir kalbėtis ten, kad galima būtų toliau tęsti darbą. I think that should do. So, Mrs. Morvai. For what... Manau, kad jau dabar gerai. Pone Morvai, vieną minutę jums skiriama. Dėkoju. Aš balsavau už šį pranešimą dėl vaikų procesinių teisių. Gali kilti tam tikrų problemų susijusi su naudojama terminija, kadangi uh, Europos susitarime uh, visi jaunesni nei 18 skaitomi nepil, laikomi nepilnamečiais, o uh, Vengrijoje nuo 14 galima taikyti baudžiamai persekiojimą vaikams, kartais ir jaunesniems, bet žinau, kokia tragedija gali kilti, kai vaikai yra kaltinamieji, tačiau neturi procesinių teisių, procesinių garantijų ir apsaugos. Tokie vaikai gali pasilikti be jokios apsaugos. Taigi džiaugiuosi, kad šis pranešimas buvo patvirtintas. Dėkoju. Toliau ponas Pospešil. Dėkoju, pirmininkė, už suteiktą žodį. Aš nepalaikiau šio pranešimo dėl tokios priežasties, kad nors ir pritariu, jog reikia numatyti suvienodintą vaikų apsaugą, bet neįsivaizduoju, kaip uh, atrodytų ši direktyva. Taikymos rytis tiesiog yra per plati. Kalbama net ir apie privatumo apsaugą, bet tai yra valstybių narių Mm, prerogatyvą. Pavyzdžiui, Čekijoje dabar kalbama apie tai, ar vaikai e, padarę rimtus nusikaltimus turėtų likti anonimiški ar ne. Antra, kodėl neparemiau šio dokumento, yra tai, kad parlamentas praplėtė vaikų kategoriją iki 21 metų amžiaus. Man atrodo, kad tai jau yra perlenkta lasda. Turėtume laikytis e, komisijos pasiūlytų 18 metų ribos. Dėkoju. Ponui Pospešil. Toliau ponas Mamikins. Dėkuoju, pirmininkė. Remiantis statistiką Europos Sąjungoje, įvairiose baudžiamosiose bylose dalyvauja e, apie milijonas vaikų, tai yra e, visų, 12 procentų visų kaltinamųjų. Valstybės narės, aišku, šią situaciją traktuoja skirtingai. Nėra jokių norminių apibrieščių dėl to, kas, kas yra teisingas elgesys su vaikais. Tokiu būdu mes norime įtvirtinti minimalius standartus ir apriepti, rengiant teisės aktus reglamentuojančius vaikų baudžiamai persipekiojimą. Man atrodo, kad tai yra teigiamas dalykas. Reikia užtikrinti, kad direktyva bus taikoma 18-mečiams, bet ne 21 metų asmenims. Tačiau Reikėtų praplėsti šią direktyvą ir taip pat pradėti renkti naują direktyvą, kuri numatytų elgesį su vaikais nuo 14 metų. Dėkoju. Dėkoju. Dabar ponė Makovai. Dėkoju. Daugiau nei milijonas vaikų yra atsakovai kasmet baudžiamosiose bylose. Taip e, apskaičiavo komisija. Ir tai sudaro 12 procentų visų asmenų e, įtrauktų į baudžiamasias bylas. Tai yra didelė dalis. Vaikų teisės nėra tinkamai apsaugotos tiek realybėje ir praktikoje įvairiose valstybėse narėse. Ir dėl to vaikai yra persekiojami, o jų teisės neužtikrinamos taip, kaip reikėtų. Todėl labai svarbu numatyti bent jau minimalius standartus, kad galima būtų už, užtikrinti vaikų teisės. Turime numatyti procesinės garantijas, mm, numatyti teisę į gynybą, teisę į vertėją, jeigu to reikia. Aš balsavau už šį pranešimą, kad e, būtų užtikrintas sąžiningas teismas ir e, minimalus standartai e, vaikams iki 18 metų, kurie dėl įvairių priežasčių yra kaltinami ar aukos būdžiamose bylose. Dėkoju. Toliau ponas Hanan. Dėkoju. Šis pranešimas remiasi ES pagrindinių teisų ir laisvių hartija. O tas dokumentas, dėl kurio buvo deramasi, ir Tonis Blėras tada užtikrino, kad šis dokumentas negalios Junktiniai karalystiai. Sakė paskui, kad na, jis iš vis nieko nereiškia, o pask... dabar E, dabartinis premjeras sako, kad būtina išdėrėti e, tai, jog nebus taikoma ši hartija mums. Niekas nepasikeitė. Matome, kaip ES institucijos e, susigrėbė visas galės į savo rankas. Sakome, kad Buvo sakoma, kad Europos taryba buvo žmogaus teisės ginanti e, organizacija, bet matome, kad dabar jau ir Europos institucijos perėmė šią iniciatyvą. Šiame autobuse mes visi važiuojame ir jeigu nenorime jame toliau važiuoti, turime iš jo tiesiog fiziškai išlipti. Dėkoju. Toliau ponas Polčiak. Dėkoju, birmininkė, kad suteikėte man žodį. Aš turiu pripažinti, jog šis balsavimas man nebuvo lengvas. Aš nesu už tai, kad ES turėtų reglamentuoti ir baudžiamąją teisę. Iš kitos pusės yra tam tikros naudos, kuri nusveria trūkumus. Ir dėl to galiausiai viską apsvarstęs balsavau už šį pranešimą. Man svarbiausia buvo tai, kad mes apsaugome tokiu būdu vienodas sąlygas, užtikriname vaikams vienodas sąlygas ir suteikiame garantijas, kurios e, leistų išvengti nesažiningo elgesio su jais. 21 metai nėra ideali riba, tačiau Čekijoje taip pat turime tam tikrą amžiaus kategoriją, kuri yra labai arti prie šio amžiaus. Dėkoju. Dabar vieną minutę kalbės ponas Keli. Dėkoju. Aš palaikiau šį direktyvos pasiūlymą dėl vaikų e, teisų apsaugos baudžiamosiose bylose. E, po devinių trilogų tik buvo įmanoma pasiekti šį susitarimą ir dėl to sveikinu visus dalyvavusius už darbą. Europos Sąjungoje yra apie milijoną vaikų, kurie dalyvauja baudžiamosiose bylose ir todėl yra akivaizdus poreikis užtikrinti tinkamas garantijas, būtina apsaugoti vaikus mm, proceso metu ir užtikrinti sąžiningą teismą. Tačiau dar svarbiau užkirsti kelią, kad jie pakartotinai nusikalstų ir e, užtikrinti, kad jie būtų socialiai integruoti. Tai yra e, labai e, svarbu ir taip pat didelis iššūkis. Dar sveiki paminėsiu, kad smerkiu Egipto institucijas už tai, kad atideda į Maihalalą teismą. Mes prieš kelias savaitės priėmėme rezoliuciją, ragindami Egipto institucijas jį paleisti. Jis prieš dvius metus buvo sulaikytas kaip nepilnametis. Dėkoju. Dėkoju. Toliau vieną minutę skiriama ponui Wolfui. Dėkoju, ponė pirminkė. Kars nuo karto e, patvirtiname direktyvą, e, suformuluota tam tikra kalba, kuri daugumai atrodytų priimtina. Tačiau šiandienos aplinkybėmis e, atrodo, kad visiškai protinga rūpintis vaikų apsauga. Jungtinė karalystė neprisijungė prie šios direktyvos, kadangi mūsų procedūros skirtos vaikams yra aukštesnių standartų negu siūlo Europos Sąjunga. Tačiau tai nesmė. Esmė yra ta, kad dabar žmonės balsuosiantis referendume, žmonės Junktinė karalystėje turi suvokti, kad šiandien uh, bus jiems primestos procedūros skirtingos nuo jų dėl vaikų. Rytoj vėlgi skirtingi teisės aktai, negu kad mes turime. Ir kiekvieną dieną turėsime taisytis šiomis taisyklėmis. Čia kalbu ne apie dabartinę situaciją, bet apie ateitį. Ir jungtinė karalystė mm, ir jungtinės karalystės dalyvavimą kažkokiame tamsiame reikale. Baigėme pasiaiškinimus dėl balsavimų ponios Kiničiai. E, pranešimo tema dabar prie to gairės ir pirmiausia kalbės ponas Inito Gila. Hemos votado hoy las primeras líneas para el presupuesto. Dėkoju. Balsavome dėl 2007 metų biudžeto gairių, bet lėšos dar turės būti konkrečiai paskirstytos. Būtent todėl aš manau, kad reikia aptarti visus klausimus prieš patvirtinant biudžetą. Bet šitas siūlomas biudžetas 2017 metams atrodo, kad nėra labai geresnis, nėra pasimokyta iš ankstesnių metų patirties. Reikia geriau paskirstyti pajamas valstybių narių, našai turėtų būti paremti kiekvienos valstybės BVP. Mes netrukus susitarsime e, ir susitarsime mokėti už pabėgėlių laikymą trečioje šalyje ir buvo pasakyta, kad tai yra praktiškai neteisėtas dalykas. Ir labai gaila, kad yra skiriamos lėšos kaip tam, kad pabėgėliai būtų išlaikomi Egėjo jūros regione, bet ne tam, kad būtų galima juos darmai priimti čia. Taigi mes čia atmetame ES vertybės. Dėkoju. Toliau. Lopes Bermejo. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau prieš pranešimą, nes jis ratifikuoja neoliberalų požiūrį ES biudžetą. Čia trūksta demokratinės lėšų priežiūros. Man atrodo labai rimta, kad siūlomas ES biudžetas turi sutvirtintas ekonominės valdysenos struktūras yra primetamos taupimo priemonės viešosioms lėšoms, o tai sumažins daugumos e, valstybių narių e, piliečių socialinės teisės, taip pat ir skiriamos lėšos stiprinti rinkos priemonės, bet ne, nesukūriamas atskiras remstis viešosioms investicijoms. Tai būtų geriau, o ne jeigu susitelktume į privačias investicijas. Reikia ieškoti produktyvesnio modelio. Mes manome, kad svarbu yra palaikyti demokratinius ir suverenius sprendimus dėl biudžeto. Jos turėtų daryti visos valstybės narės kartu. Ir taip pat mums reikia išlaikyti ryšius su e, partneriais iš pramonės ir žemės ūkio srities. Dėkui. Vieną minutę Denui Henanui. Ačiū pirmininko pavaduotojau. Prieš 800 metų mano apygardoje prie Temzės krantų įvyko susidūrimas tarp karaliaus ir kelių baronų. Bet tai buvo panašu į tai, kas paskui prieš 50 metų išvirto į e, Junktinės karalystės parlamentą Westminsterį. Visa tai buvo daroma tam, kad vyriausybė būtų atskaiti Visa kita debatai, e, atstovavimas, tai galėjo keistis, bet parlamento nario funkcija yra atlikti kontrolę. Ir tas pas turėtų galioti ir dabar. Ir mes, kaip Europos parlamento nariai, nuolat prašome daugiau lėšų, daugiau europinių išteklių, biudžeto didinimo. Ir tą patį daro juk ir nacionalinės asamblėjos, nacionaliniai parlamentai. Man atrodo, kad e, kai e, kalbant apie e, Junginės karalystės išėjimą iš Junginės karalystės, tai vienas dalykas yra aišku, ar bus Junginė karalystė ar ne, biudžetas tikrai nemažės. Toliau, ponas Mamikins. Dėkoju, pirmininkė. Aišku, kad pagrindinės gairės reikalauja papildomų priemonių reikia taip pat tomis gairėmis remiantis racionalizuoti lėšų panaudojimą. Bet kas yra labai gerai, tai galvojant apie horizontą 2020, Erasmus, mažo, mažas ir vidutinės įmonės, čia Europos Sąjungos sistemos yra labai svarbios, svarbu rasti finansavimą šioms rytims. Taip pat aišku, kad 2 milijardai eurų Graikijai bus tam tikras impulsas kovojant su nestabilumu, todėl aš balsavau už. Dėkui toliau Stevenas Wolfas. Dėkoju pirmininko pavaduotojo. Vakar Junktinė karalystė parlamentaras Makarnis E, Anglijos banko valdytojas sakė, kad yra rizika, jeigu Junktinė karalystė išeis iš Europos Sąjungos. Ir yra aišku rizika ir jeigu Junktinė karalystė liks Airijoje, ir e, liks Europos Sąjungoje. O šitas pranešimas kalba apie 2017 metų biudžeto gairės ir ten buvo parašyta, kad valstybės narės E, bando sum, neleisti ES surinkti daugiau lėšų. Junktinės karalystės gyventojai turi suprasti, kad jeigu jie balsuos už likimą ES, tai jie balsuos už tokią instituciją, kur e, pagrindinis principas yra e, didinti lėšas tai pačiai institucijai. O Junktinė karalystė yra aiškiai pasakiusi, kad bet, už bet kokį mokestį turi būti suteikiama graža. O dabar yra kalbama apie biudžeto didinimą, bet parlamentas negali nieko apie tai dėl to padaryti. Dėkui toliau Stanislavas Polčakas. Ačiū. Aš palaikiau šitą dokumentą, nes jis yra labai svarbus formuojant biudžetą. Iš esmės manau, kad ES neturėtų būti destabilizuota dar vienoje srityje, būtent biudžeto srityje. Prieš tai pirmininkavęs Luksemburgas parodė, kaip galima biudžetą suformuoti veiksmingai, kaip galima jį patvirtinti. Tai buvo vienas iš sėkmingų Luksemburgo pirmininkavimo žingsnių. Ir artinė pirmininkauti valstybė ir po to pirmininkausianti Slovakija sugebės biudžetą sėkmingai suformuoti ir patvirtinti. Ir Aš manau, kad biudžetą turime renkti palikdami tam tikro lankstumo, kadangi susidurėme su rimtais iššūkiais dėl strateginių investicijų, pabėgėlių e, krizės, dėl įtampų prie mūsų sienų. Turime būti pasirengę visiems tiems iššūkiams. Ačiū, tai buvo paskutinis pasiaiškinimas dėl balsavimo susijęs su pono Gairio pranešimu. Dabar periname prie ponios Hübner pranešimo. Tarp institucinis sustarimas dėl geresnės teisėjai, kurios pirmiausia, ponė Kristina Morvai. Ačiū. Manau, tai yra geras pranešimas ir ypatingai man priimtina ta dalis, kur kalbama apie subsidiarumą ir apie tam tikros pusiausvėros uh, paieškas, apie tai, kad reikia skirti dalykus, kurie yra vykdomi ES lygių ir nacionalinių lygių, turėtų būti daromi. Manau, labai daug kolegų masto panašiai kaip ir aš. Ir norime pasakyti, kad tiesiog būtina yra atsižvelgti į piliečių uh, požiūrį į subsidiarumą. Jie jį laiko tikrai labai svarbiu aspektu. Turime išlaikyti subsidiarumo principą ir neatsisakyti įgaliojimų valstybinių lygių ten, kur jie mums yra suteikti. Pavyzdžiui, sprendžiant migracijos klausimus turime spręsti mes patys, kaip atskiros valstybės. Viena minutė skiriama ponui pospiešiu dabar. Ačiū, pirmininkė. Balsavau už šį pranešimą, kadangi tikiu, jog, kadangi manau, jog kartais ginčitina yra mūsų kuriamų teisės aktų kokybė. Aš dar savo laiku Čekijoje savo politinėje veikloje susidurdavau su tuo, kad e, neretai sunku būdavo gyvendinti nacionalinę teisę, kai kurios ES siūlomus teisės aktus. Todėl gera kokybė teisės aktų rengimo yra labai svarbus dalykas. Tai susiję ne vien tik su techniniu aspektu, bet ir su politikos plotme. Jeigu yra teikiami, priimami prastos kokybės ES teisės aktai, tai turi įtakos ir tam, kaip mūsų piliečiai vertina ES. Taigi, manau, kad ir toliau reikėtų kreipti dėmesį į geresnę teisėkurą. Ačiū ponui Pospišiliu, toliau ponas Svenas Šulce vieną minutę. Pone pirmininkė, mėly kolegos, aš taip pat balsavau už, tačiau turiu pridurti, kad šiek tiek galvaskausmio turiu dėl šio pranešimo, kai kur norėtųsi aiškumo daugiau, konkretesnių faktų minėjimo. Ir, pavyzdžiui, žvelgiant iš MVI perspektyvos, norėtųsi irgi kai kurių aspektų, kurių trūksta tekste ir taryba ir parlamentas gal net ir galėjo kiek skaidriau dirbti ir tarpusavėje dėrėtis. Pirminis pasiūlymas, koks buvo pateiktas, tikrai neblogas buvo e, ir darybos e, jį dar šiek tiek patobulino, tačiau dar ne visai jis toks, kokį norėčiau matyti, bet balsavau už. Ačiū toliau ponas Andrejs Mamikins, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Be abejo, reglamentavimas ES turėtų būti pačios geriausios kokybės, antraip Tai daro blogą įtaką pusiai milijardo ES piliečių kultūros, švietimo, visose kitose srityse. Jeigu kalbėsim apie patį pranešimą svarstomą, pranešimą, dėl kurio balsavome, labai daug aspektų čia yra paminėta susijusių su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Labai daug įmonių ES yra kaip tik MVI ir geresnė teisėkura ir paprastesnė teisėkura labai joms tikrai pasitarnautų. Daugybė piliečių ES tiesiog neįsivaizduoja, kas vyksta ES institucijose, taigi turime mm, siekti to artumo su piliečiais ir jiems paaiškinti tuos procesus. Taigi manau, kad tai yra geras pranešimas ir taip pat reikėtų parlamentui ir tarybai bei komisijai glaudžiau bendradarbiauti. Ačiū, toliau ponė Makoviai, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjungoje labai daug teisės aktų, gal netgi šiek tiek per daug. Ir kiekvienas parlamentaras dažnai pasiūlo ir savo įvairiausių teisės aktų projektų. Taigi mes susidurėme tarsi su kalėdinė eglute, kurią puošiame kaip įmanydami, o mūsų piliečiai nelabai susigaudo šiuose procesuose ir šių teisės aktų turinyje. Todėl aš pritariu šiam pranešimui, kuriame kalbama, kad reikia trumpų, aiškių teisės aktų, kad jie būtų suprantami mūsų piliečiams ir kad juos rengdami atskiri politikai ar parlamentarai nenorėtų tiesiog parodyti savo raštingumo. Labai svarbu konsultuoti su piliečiais, skaidrumas labai svarbus aspektas taipogi. Dėkoju poniai Makovei, dabar Markus Piper. Vieną minutę. Gut, jetzt ist das Mikro an. Ich hoffe, es zählt erst ab jetzt. Vielen Dank, Herr Präsident. Ačiū pirmininkė, aš pritariau balsuodamas Hübner pranešimui, kadangi yra siūloma sumažinti biurokratinę naštą mažoms vatinėms įmonėms ir taip pat uh, siūloma geresnė poveikio vertinimo, kurie atlieka komisija kokybė. Komisija norėtų kad parlamentas ir taryba būtų atsakingi labiau už poveikio vertinimą, tačiau mano manimu komisija turėtų būti labiau atsakinga. Nelabai suprantu, kodėl šitas nuostatas parlamentas susilpnino, tuo labiau, kad reikėjo balsuoti už daugiau skaidrumo. Šių nuostatų neliko, jų pasigendu. Dabar komisija ir toliau valdo Europos biurokratinės struktūras ir vėl bus neaišku, kas iš tikrųjų, kokiame etape bus atsakingas už Europos teisės aktų įgyvendinimą. Dabar Markas Tarabela vieną minutę. Gerbiamas pirmininkė, visi e, socialdemokratų partijos nariais balsavo prieš šį pasiūlymą dėl to, kad turime konsultuotis ir su komisija, ir su taryba. Neužtenka konsultacijų tik su vienu teisės aktų leidėju. Be to, mūsų nuomonė, atsisakymas įtraukti svarbes nuostatas į šį susitarimą reiškia, jog mes pažeičiame e, socialinės apsaugos, aplinkos apsaugos normas. Dėl to mums šis tarp institucinis susitarimas yra nepriimtinas. Europa šiandien serga, jei reikia socialinės integracijos įstatymų, kuris būtų skatinama fiskalinė įtrauktis ir e, socialinė įtrauktis. Ačiū. Minute, Dėkoju toliau Steven Wolf. Dėkoju, ponė pirmininkė, geresni teisės aktai, geresnis reglamentavimas. Mes nepaneiksime, kad mums reikia geresnio, geresnių teisės aktų, geresnės teisėkuros. E, per 40 metų ES e teisėkuros e, BVP lygis sumažėjo. Manau, kad dabartiniai teisės aktai skatina e, mažesnį produktivumą, didėja nedarbas. E, jaunimo nedarbas dabar sudaro apie, e, yra didesnis negu 40 procentų. Matome, kad ES ekonomika kenčia būtent dėl ES teisės aktų. Junktinėse Amerikos valstijose, valstijose yra senatoriai ir, kongre, senatoriai ir kongresai ir jie kūrė teisės aktus, tokius, kuriuos, kurių reikia žmonėms. Čia ES E, tiesiog valstybės tarnautojai kūrė e, įstatymus. Manau, kad e, mes čia tiesiog elgiamės taip, kaip, kapiton, kaip skęstančio laivo kapitonas. Dėkoju, dabar baigiame pasiaiškinimus dėl balsavimo motyvo dėl tarp institucinio susitarimo. Dabar kalbėsime apie susitarimą su tabako bendrove. Pirmoji kalbėtoja Kristina Morvai. Viena minutė remélem működik a mikrofon. Köszönöm szépen. Mm, dabar veikia mano mikrofonas, dėkoju. Jeigu įsigilini į šitą pranešimą, jeigu paskaitai jo pavadinimą, mes matome, kad, tai, kad, yra, kad yra kalbama apie susitarimą su e, tabako bendrovė, susitarimą dėl tabako e, produktų, kalbama apie tai, kad PMI turėtų būti kažkas, kas pasitarnautų Europos Sąjungai, kas padėtų mažinti biurokratiją. Tačiau, kai pasigilini į, šią, e, į šį pranešimą, e, supranti, kad čia yra kalbama apie Philip Morris International, apie didžiulę stambę tabako gamybos bendrovę, e, kuri su kitomis įmonėmis dar sudaro e, sutartis. Aš galiu pateikti pasiūlymą. E, galbūt reikia visiems žmonėm, ypač kurie, kurie baigia e, mokyklą, parodyti šitą pavadinimą e, susi, ES susitarimas su PMI ir paklausti, ką, ką tai turėtų reikšti. Jeigu žmogus nesupranta, jis turėtų mokytis iš naujo, kad išmoktų, kas yra skaidrumas. E, dėkoju toliau ponas Pospišau pane předsedající já po prostudování veškerých. išanalizavau visus dokumentus ir nusprendžiau laikytis e, kritiško požiūrių šių dokumentų atžvilgių nes e, tai tik įrodo jog susitarimai kurie egzistavo anksčiau ir tas susitarimas dėl kurio balsavome šiandien rodo jog buvo e, sumažinta e, kontrabandinių prekių e, prekyba, tačiau kita vertus padaugėjo baltųjų cigarečių kiekiai. Kitaip tariant, kontrabanda, tabako produktų kontrabanda vis tiek išaugo. Taigi, mano manimu, reikėtų ieškoti sistemiškesnio e, problemos sprendimo, o ne tik sudarinėti atskirus susitarimus su konkrečiais tabako gamintojais, nes tai nepadeda kovoti su nelegale tabako prekyba Europoje. E, Dėkoju kolega Pospišil, e, toliau vienai minutai žodis skimas ponui Mamikis. Dėkoju ponė pirmininkė, mano šalyje Latvijoje suklastoti tabako gaminiai ir jų kiekis nuolat didėja, kasmet didėja. Tačiau mūsų regionas e, priklauso prie skurdžiausių Europo, ES regionų. Ir būtent tokiu būdu um, prekiaudami suklastotomis cigaretėmis žmonės bando kažką užsidirbti. Jie, kol jie neturės legalaus darbo, e, ši problema išliks. Gaila, kad komisijai reikėjo tiek daug laiko, e, kad ji te įvertintų techninius dalykus. 2000, tik tai 2016 m. vasario mėnesį buvo paskelbta šitas dokumentas, o mes jau jo laukiame praėjusiu metu gegužės mėnesį. Tai yra, čia yra kalbama apie nelegalų verslą. E, E, būtent apie priekybą su klastotomis cigaretėmis. Mums reikia direktyvos, e, kuri apribotų šitą verslą. Dėkoju kolega Mamikins, toliau ponas Büchner. Dėkoju ponė pirmininkė iki šiol buvo susitarimas tarp Philip Morris ir Europos Sąjungo. Europos Sąjungos, man atrodo, kad tokių susitarimų reiktų vengti iš esmės, nes visų pirma, e, neturėtų būti uždirbamos lėšos tokiais būdais. Ir, e, ir antra, ES neturėtų daryti susitarimų su kažkokiamis atskiromis bendrovėmis. ES turėtų tarnauti visoms bendrovėms. Tabako pramonė bando įvairiais būdais daryti įtaką e, politikams. Mes matome arbitražo teismo, teismo procesus, kai matome, e, kiek kiek daug daro būtent šita įmonė Philip Morris, kad darytų įtaką konkrečioms politikoms, konkrečiems sprendimams. Man atrodo, kad reikia e, priimti kažkokias konkrečias taisyklės ir aš džiaugiuosi, kad parlamentas nubalsavo taip, kaip nubalsavo ir užkirto kelią šiam bendradarbiavimui. Ačiū. Buchner, Dėkuoju profesoriu Buchner. Dabar e, vienai minutį žodis tikimas poniai Makovei. comerțul ilicit uh, cu tutun cauzează. Ačiū. Nelegali prekyba tabako gaminiais lemia tai, kad uh, per metus ES praranda maždaug 10 milijonų eurų. Tai yra mūsų visų pinigai. Be to, ši nelegali priekyba prisideda prie uh, organizuoto nusikalstamumo um, ir kitų nelegalių prekybų sričių e, finansavimo. Labai gaila, kad Europos komisija taip ilgai užtruko, kol pagaliau mums paaiškino, kodėlgi šis sustarimas su Philip Morris įmonė būtų naudinga. E, tikiuosi, kad ateityje viskas vyks greičiau ir labai tikiuosi, jo komisija užtikrins daugiau skaidrumo ateityje. Visos šalis dalyvavusios dėrybose turėjo laikytis slaptumo ir dokumentai, E, kurie buvo e, dėrybose pateikti, e, buvo prieinami tik tai uždarame kambaryje, pasirašius prieš tai įvairius konfidencialumo dokumentus. Mums reikia daug daugiau skau, skau, skaidrumo, nes šis klausimas iš tiesų yra labai aktualus. Dėkoju, tuo baigiame balsavimo motyvų paaiškinimo procedūrą ir darome pertrauką iki 16 valandos iki 15 valandos, atsiprašau.